Drusmingai susėsti, Sofik, Savie. Prašom visiems sukaupti. Taigi pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę ir Arnikda Kaizė paprašė rytojus darbo tvarkę kiek pakeisti, išklausyti naujausios informacijos apie Egiptą ir Tunizą po pasikeitimo nuomonėmis dėl, pietų sudan, dėl įvykių pietų sudane, kadangi jinai dalyvavo stebėtojų misijoje ir jinai galėtų sudalyvauti. Taigi, jeigu visi galėtumėm pritarti, tai toks bus darbo tokias pakeitimas ir su juo, tikiuosi, mes galime darbo tokią patvirtinti. Ačiū. Toliau protokolo tvirtinimas. E, Sirgudžio mėnesio protokolų. Tikiuosi, jūs visi atidžiai paskaitėte naus papildymus. Taip pat turime pirmininko pranešimus. Šį kartą kalbame apie sustikimą po sesijų gruodžio bei sausio mėnesį ir aš e, skubiai apžvelgsiu sus skubius klausimus, kurie buvo atvirtinti. E, gruodžio mėnesį jau kalbėjome ir šiandieną vėl reikia priminti, kad e, buvo patvirtinta rezoliucija dėl Centrinės Afrikos Respublikos ir jūs turbūt girdėjote, kad praeitą savaitę E, vyko aukščios lygios sutikimas dėl karinės pagalbos Centrinės Afrikos Respublikai. Tikiuosi, kad ten bus atsižvelgta ir mūsų rezoliucija. Šioje rezoliucijoje mes be abejo pasmerkėme masinius žmogaus teisų pažeidimus, kritikavome esamą padėtį ir Sakėme, kad beje didžiausia problema yra be abejo teisinės valstybės pagrindų visiškas sugrėvimas ir ignoravimas. Na ir e, šitas konfliktas be abejo dabar atrodo labai patraukliai vairiausiams e, sukilėlių grupėms, nusikaltėlių tinklams, kadangi jie e, finansuoja ir aprūpina daugelį šitų vyriausių sukilėlių grupių. Taip pat rezoliucijoje mes reikalavome, kad būtų sukurta, sukurti reikiami Afrikos saugumo pajėgumai, žeminio masto saugumo pajėgumai. Toliau gruodžio mėnesį buvo primta rezoliucija dėl Kinijos, dėl stacijos Kinijoje, kur vyksta organų e, surinkimas persodinimui, ypatingai iš kalėjimų ir mes pasmerkėme tokią praktiką, taip pat e, priėmė rezoliuciją dėl situacijos Šrilankoje. Viena vertus savo rezoliucijoje mes sveikiname pirmosius šiaurės provincijoje įvykusius um, rinkimus, kur e, tam, Tamilai ir e, jam gimninga partija laimėjo balsų daugumą. Taip pat sakėme surūpinimą, kad būstuose konfliktinėse regionuose tebėra nemažos ginkluotos pajėgos ir mes taip pat uh, kritikavome spaudimą, kurį patiria e, žmogus teisų aktyvistai žurnalistai, pranešdami apie ten sukošusią padėtį. Na, taip pat e, pasakėme e, dėl įvairiausių pažeidimų, tiek žmogaus teisų, tiek e, humanitarnės teisės ir pareikalavome, kad būtų atlikti išsamesni tyrimai. E, situacija Šilankoje vis dar yra svarbi diskusijų tema rengiantis žmogus teisų konferencijai Ženevoje. Savo rezoliucijoje mes taip pat kritikavome jungtinių tautų poziciją, kadangi esant e, sunkiai padėčiai e, paskutiniais kovos su tamil tikrais etapais jungtinės tautos laikėsi labai abejotinos pozicijos. Toliau taip pat kalbėjome apie Rusiją, apie LGBT asmenų teisų pažeidimą, pasmerkėme e, įvairius represyvinius įstatymus 709 e, pasaulio valstybėse. E, na, taip pat pasmerkėme Ehm, teisės aktus Nigerijoje, kurie draudžia tų pačių e, lyčių asmenų santoką, e, nors tai prieštarauja jų pačių konstitucijai. Taip pat rinkimų metu ir prieš rinkimus e, buvo pastebėta daug įvairiausių pažeidimų ir mes taip pat, taip pat Pastebėjome, kad Bangladeše vis daugėja e, mirties nuosprendžių. E, Pasmerkėme suklosiusią padėtį ir štai 2009 metų dingiuose e, 152 kareiviam e, buvo paskeltas mirties nuosis toliau. E, situacija Kambodžoje ir Laose dėl žmogaus teisų aktyvistų. Mes pasmerkėme, kad Laose yra neproporcingai naudojama jėga ir žudomi tekstilės pramonės darbuotojai, e, kada jie išėjo gatves reikalaudami užtikrinti minimalius e, atlyginimus, penki žmonės žuvo ir daug buvo sužistų. Taip pat sveikiname e, skaidrumo iniciatyvą tekstilės pramonės srityje ir raginame, kad ateityje konfliktai būtų sprendžiami kur kas mažiau naudojant smurtą. Uh, Dėl Laoso vėlgi skubos tvarka e, paskelbėme dokumentą dėl Sumaisamfau. E, dingimo 2012 metais šitas žmogus esu aktyvistas e, dingo be žinios ir esame siuntę e, delegacijas ištirti pačią, tačiau visada iš vyriausybės girdime tą patį atsakymą, kad niekas nieko nežino, jie nežino, kur yra šitas žmogus. Ir kada mėginama e, išsiaiškinti detalės, e, tai, pavyzdžiui, paaiškė, kad šeimos nariai netgi negalėjo peržiūrėti video medžiagos, kuri buvo įrašyta gatvėje, kabusios kameros. kameros Na ir taip pat dėl pietų sudano mes irgi mm, e, tęsėme darbą po e, paskelbtos rezoliucijos. Toliau, kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, e, mes e, vėlgi kalbėjome pirmiausia apie organizacijas, kurios gauna finansavimą iš ES ir pirmiausiai e, nagrinėtos buvo temos kova prieš nebaudžiamumą ir ekonominis socialinis bei kultūrinės teisės, buvo pastebėta, kad 2014 metais ES e, strategija dėl pernamojo laikotarpio teisingumo būtų viena iš svarbiausių temų. Ir e, todėl mūsų diskusijose tas perinamasis teis, laikotarpis teisingumo sistemoje e, taip pat turėtų būti vertinamas kaip labai svarbi tema, kovojant um, už žmogaus teisų užtikrinimą. Uh, Taip pat turiu šiek tiek naujienų, e, pratesant mūsų apsilankimą pietų e, Saudo Arabijoje. E, vienas iš pastebėjimų buvo tai, kad es delegacija rėdė turėtų turėti galimybę stebėti, kaip vyksta bylos, kaip nagrinėjamas bylos prieš žmogus teisų e, aktyvistus, kai mes keliame šitą klausimą. Imamas pasakė, kad e, galbūt e, tai būtų visai įmanoma. Taip pat ir e, teisingumo ministerija laikėsi kur kas palankesnės pozicijos netaip seniai. Nagrinėjant Fusan Al-Arabi iš Saudo Arabijos pilietinių teisų asociacijos teismo procese dalyvavo ES delegacija, tai buvo labai geras precedentas ir manau, kad to pagrindu būtų galima Tęsėme bendradarbiavimą. Taip pat e, įvyko sutikimas su Indonezijos ambasatoriumi. E, e, buvo nagrinėjama situacija dėl vakarų papoje regiono ir ambasadoris pasakė, kad būtų neblogai, kad e, kitoje kadencijoje būtų puiku stiprinti ryšius tarp Indonezijos parlamento ir Europos parlamento. Taip pat sutikau su Serbijos ambasadoriumi Ir e, galbūt išplėsnėme biuro posėdėje mes taip pat galėtume paliesti šį klausimą. Pane tokia, aš žiūriu jūs, e, kadangi viename iš mūsų paskutinių posėdžių Serbijos klausimas vėl buvo įtrauktas darbo atvarkė ir būtų neblogai tiesiog apžvelgti, kas tiko per tą laiką. E, tai. Vėlgi, kalbant apie sutikimą su Serbijos ambasadoriumi, mes išsakėme surūpinimą dėl e, teismų sistemos nepriklausomybės. Tai buvo pagrindinis klausimas, kadangi e, ir savo apsilankimo metu mes apie tai sakėme nuomonę teisingumo ministrui. Toliau. E, Kalbėjome su Taivano e, ambasadoriumi, e, vėlgi nors jų šalėse nėra socialinių e, teisų konvencijos narė, tačiau e, vis dėlto mes kritikavome e, ties bausmės nuosprendžius e, daugeliu atveju buvo tokie nuosprendžiai buvo paskelbti ir kai kuriais atvejais tiesiog yra privalomos procedūros, mes kritikavome tokią tvarką. E, mes taip pat pagirime Taivaną, kad e, dabar karinis personalas e, nebėra pavaldus karlaukų teismams, bet kokie susijusius nusikaltimais taip pat bus nagrinėjami civilinius teismuose, tai yra sveikinta iniciatyva. Na, taip pat kalbėjome apie Rasą Saitunį. Rasą Saitunį. Sakarovo E, premijos e, laureatės pagrobimą. E, na ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mums didelį nerimą kėlė areštai Kinijoje, kur regione profesorius Alamtoti, kuris ekonomikos profesorius Pekino universitete. Ir taip pat žinomas komentatorius mažumų klausimais yra nekarta kritikavęs vyriausybės politiką Šinkian provincijoje. E, jis buvo sulaikytas sausio 15 dieną, e, nepareiškus aiškių kaltinimų. Taigi aš manau, kad e, ir šią bylą mes turėtumėm atidžiai sekti ir stebėti. Na kągi, tiek naujienų tiek pirminkės pranešimų. O dabar mūsų darbo tvarkė turėtų būti Oi, tiesą sakant, užbėgau darbo tvarkiai už akių, taip sakant, aš per greitai viską pristačiau. Paprastai kritikuoju žmonės, kad jie kalba per lietai, tačiau pati šį kartą paskubėjau. Bet kuriuo atveju kitas darbuotojas klausimas yra ponios Dekaiser pranešimas, kuris turėtų būti pradėtas nagrinėti 10 valandą. Todėl, e, kol sulauksime pranešės, galėčiau paklausti, ar turite ką nors kitiems klausimas paskutiniam darbuotojas punktui. Poniaus Markė. Labai ačiū, kadangi atsirado galimybė. Šiek tiek taupime laiko, tai norėjau pasinaudoti tą galimybę ir pakalbėti apie kai kurios aktualius klausimus. Ir ne tik todėl, kad Man kelia nerima įvykiai Kijeve, Ukrainoje. Vėliausiais pranešimais tikinti, ten žuvo du žmonės. E, policija nužudė du žmonės, kurie dalyvavo taikiose demonstracijose, kaip ir tūkstančiai kitų žmonių. E, ir aš pats ten buvau nuvykęs, mačiau, kad e, šitės protesto demonstracijos buvo visiškai taikios, pati visuomenė organizavosi ir visi renginiai iš tikrųjų vyko labai taikiai, tačiau aš žinau, kad e, visiškai neseniai Ukrainos parlamentas žengė žingsnį, didžiulį žingsnį link diktatūros, e, primdami sprendimus E, kurie ženkliai pažeidžia žmogaus teisės ir laisvės. Ir girdėjau, kad e, visiškai neseniai du žmonės buvo nušauti policijos pajėgų ir tokių įvykių raidos ES tikrai negali toleruoti. Mes jau daug metų kalbėjome apie galimybę pasirašyti asociacijos sutartį su Ukraina ir manau, kad to neturime pamiršti. Man kelia siauba, E, tai kaip eskaluojami įvykiai, kaip e, auga smurtas ir kaip brutaliai elgėsi policija su taikiais demonstrantais per pastarasis keletą dienų. Man tas kelia tikrai daug nerimo. Aš lankiausi Ukrainoje ne vieną kartą. Aš e, esu nemažai ten keliavęs ir žinau, kad šitie žmonės iš tikrųjų tikisi su ateimas Europą, tikisi, kad bus laikomasi pagrindinių žmogus teisų ir laisvių, e, demokratijos principų. E, ir dabar įvykiai iš tikrųjų e, pakrypo visiškai priešingą linkmę, todėl mes turime labai tiešiai stebėti šitą situaciją. Ačiū, ponė Tomės Mark. Aš darau prielaidą, kada es. Um, tai yra išorinio veiksmų tarnyba, iš tikrųjų puikiai žino, kas vyksta, tačiau mes be abejo galime taip pat e, apsvarstyti patį ten, ponė Turkiš. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų trumpą informaciją. Galėčiau tikrai pakartoti tai, ką mano kolega kalbėjo apie tai, kiek rimta padėtis Ukraina. Tačiau aš taip pat norėčiau iškelti kitą klausimą, vėliausia Serbijos konstitucinio teismo sprendimą. Šį klausimą aš norėčiau pateikti išplėsniam biuro posėdžiu svarstyti. Todėl norėčiau, kad jis būtų įtrauktas į išplėsnių biuro posėdžių darbo tvarkę. Serbijoje esama problemų, netokių dėlių kaip Ukraina, tačiau manau, kad šiame kontinente ir tuos klausimus mes tikrai turėtumėm paliesti. Okay, yeah, thank you. And of course... Ačiū. Šį rytą žiniuose matėme, kad rengiamasi konferencijai, kurios tikslas yra rasti sprendimą Sirijai. Iš tiesų buvo kalbama apie tai, kad Sirijos vyriausybė nuolat kankino tiek civilius gyventojus, tiek ir opozicijos lyderius. Bet žinoma, mes turime dar išsiaiškinti, ar ši ataskaita buvo parengta nepriklausomai, tačiau žmogaus teisų pakomitetyje mes visuomet reikalaujame, kad jungtinių tautų tyrimo komitetas e, remtų šį darbą ir kad renktų rekomendacijas ir išvadas ir kad jos būtų teikiamos e, tokiuose konferencijose. Taigi matysime. Jeigu daugiau norinčių pasakyti nėra, tiesiog siūlau palaukti ponios Kaiser. So, now we come to our point. Kągi, galime perėti prie pranešimų. Kankinimų panaikinimas pasaulyje. Tai yra paskutinis pranešimas, kurį mes svarstome savo pakomitetyje šios kadencijos metu. Viską darome laiku. Veronik de Kancer yra pranešėja. Jūs esate gavę 164 pakeitimus Jie dabar yra išversti į visas kalbas, jie jums yra išplatinti. Gavome nuomonės projektą iš moterų teisų komiteto ir vystimosi komiteto. Vystimosi komitetas jau vakar balsavo dėl šio pranešimo, o moterų teisų komitetas yra numatęs balsuoti rytoj. Taip pat e, noriu pasakyti, kad parlamentas neseniai gavo komisijos oficialų pasiūlymą keičianti taip vadinamąjį kankinimo įrankių reglamentą ir šis pasiūlymas yra reakcija į parlamento prašymą 2010 metais birželio mėnesį peržiūrėti reglamentą. Vyko ekspertinių grupių susitikimai, ju, juos rengia Europos komisija ir pasiūlymo tikslas yra peržiūrėti priekybos apribojimus ir kaip būtų galima papildyti tokius apribojimus. Ir šis pranešimas buvo nukreiptas užsienio reikalų komitetui. Tiek norėjau pasakyti pradžioje. Pirmiausia, išklausysime ponios Dekaiser, o po to suteiksiu žodį e, ponui Donskiui, ponui Demesmaker ir poniai Kingai. Aš manau, kad ji grįž netrukus, vėliau kalbės ponas Tanok ir ponė Veržė. Jos kol kas nematau, bet tikiuosi, ji atvyks. Veronik, prašom. Merci, Madame la Présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai atsiprašau, kad priverčiau laukti. Nežinau kodėl, bet e, buvau įsitikinusi, kad afete šį rytą dirbau, todėl visai kitą pastato dalį buvau nuėjusi. Jau turėjome progos aptarti perspektyvas šio, šio pranešimo, šio pranešimo tikslus o taip pat ribas, kurias kažkuria, kažkurioje vietoje turėsime nustatyti. Prieš pereidant prie 164 pakeitimų norėčiau štai ką pasakyti. Norėčiau priminti, kad šiame pranešime visai nebuvo, nereikėjo kažką naujo kurti. Reikėjo konstatuoti e, pagal e, dabartinę teisės aktų sąrangą dėl e, kankinimų, pagal e, remiantis tuo, kad daugelis šalių pasirašė jungtinių tautų konvenciją prieš kankinimus ir jos neprivalomai protokolą, tai galima pasakyti, kad tas, tie kankinimai traukėsi. Ir jeigu dabar sekėte šios nakties įvykis, tai pamatėte, kad e, buvo naujų e, dalykų Sirijoje e, ir tikrai tie dalykai kaltina režimą, juos reikia atsižvelgti, net jeigu Kataras finansavo. Tai nėra tarptautinė e, tema, bet e, e, ją reikia atsižvelgti. Taigi kankinimai tęsiasi ir didelis klausimas, kuris kyla su visais įrankiais, su visom prienomėm, tiek tarptautiniu, tiek uh, ES mastu, e, tiek su e, priekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis, tai yra mūsų savotiški svertai, e, tiek su valstybėmis narėmis, kurios ne visos pasirašė šį protokolą, pavyzdžiui, Belgija ne, lieka dar labai daug darbo Ir e, pranešime apie tai kukliai ir užsiminta. Pirmojoje dalyje yra pasakyta, ką galima, ką turima padaryti ES, e, kokios turi būti papildomos misijos. ES numatytos, kad į trečią šalį siūsti kaip misijas. E, taip pat yra E, pasakyta, kad reikia pasakyti 1036-2005 reglamento, e, e, reglamentą, ten apie instrumentus, kurie gali būti naudojami kankinimams. Na, bet kokiu atveju mes uh, Kalbame čia apie tuos naujus, naujas priemonės, apie tai, ką daro ES, ką daro gerai, bet galėtų daryti dar geriau. Dar vienas punktas, kuris man labai svarbus. Iš vienos pusės yra įrankiai, kuriais galima kankinti, kitai, iš kitos pusės yra vaikų kankinimai Ar tai būtų vaikai, kareiviai, ar burtininkai, ar, ar įkalinti koncentracijos stovyklose, ar, ar uh, persekiojimas internete ir panašiai, kuris priveda prie savižudybės. Taigi vaikų kankinimus galima išplėsti, galima labai išplėsti. Juo labiau, kad e, šių kankinimo aukos yra labai jautrios, jų galima sutikti ne tik kalėjimuose. Pavyzdžiui, parlamente labai daug buvo šnekėta apie Izraelio vaikus, apie Izraelio kalėjimus, apie e, Palestinos vaikus Izraelio kalėjimuose bet e, pranešime to visiškai nepaminėjau. Faktas, kad tai egzistuoja. Faktas, kad yra vaikų sulaikytų kalėjimuose, e, prieglaudose, e, kurios netgi kartais praslysta nuo budrios valstybės akės kontrolės. Taigi labai svarbu buvo Tad tuos kankinimo aspektus paminėti, kadangi jeigu juos paliekame nepaliestus, tai mm, net nesupokėme, kokios aštrios yra vaikų kankinimo problemos 21-ame amžiuje. Dėl trečiųjų šalių, kurios, apie kurias kalbama pranešime, labai plačiai kalbame, todėl aš čia net nešnekėsiu. Europos Sąjunga turėtų sekti E, jeigu yra kankinimo sar, e, at, apraiškų ir mus apie tai informuoti. Taip pat, e, kai važiuojame į trečiasią šalis, reikėtų turėti savotišką praktikos vadovą. Tas praktikos vadovas leistų tiek mums, tiek Europos Sąjungai geriau tikrinti kalėjimus ir e, žinoti, kaip veikti, kad įkalintiems asmenims nekiltų pavojai. Nes kartais turime geriausių ketinimų, atvažiuojame į kažkokią tai šalį, paprašome susitikti su tokiu ir tokiu kaliniu arba nuvažiuoti į tokį ir tokį kalėjimą, bet išvažiuojame ir negalime apsaugoti to kalinio nuo to, kas jam gali atsitikti. Taip kad tas e, akcijas reikia e, renkti labai pamatuotai, labai e, E, apgalvotai, o nesimti čia jokios saviveiklos. Ir taip pat e, kalbu apie ES e, politikų nuoseklumą, apie tai, kad reikia paraginti tą šalis, kurios dar nepasirašė protokolo jį pasirašyti. Taip pat kalbu apie fondą, specialų fondą kankinimo aukoms. E, paprašyti e, tarybos pabaigti reglamentą numeris 1238-2005. Štai tokios yra rekomendacijos. E, dabar kokie yra pakeitimai? Pakeitimais yra papildomas pranešimas, nes pranešimas buvo gana ribotas, buvo ribotas puslapių skaičius, ir aš pati įvedžiau 40 e, pranešimų, e, kurių negalėjau įvesti į pranešimą, kai jį rašiau dėl to, kad buvo puslapių skaičius ribotas. Kiti kolegos taip pat įvedė, į, pasiūlė pakeitimų e, dėl kankinimo įrankių, dėl lankymo įkalinimo vietų, dėl e, pažeidžiamų grupių, sakykime, tokių kaip moterys e, e ar menininkai, e, pabėgėliai ir panašiai. E, koordinavimasis su jungtinėmis tautomis, e, aukų e, tolimesnis sėkimas, e, veikla internete, ypatingai vaikų, vaikų veikla internete, e, vyriausybinių institucijų stebėsena, ypatingai tų, kur yra vaikų, e, mirties bausmė. Mes prieš mirties bausmę, tačiau tai nereiškia, kad tose šalyse, kur mums nepavyko panaikinti mirties bausmės, nėra kažko panašaus į kankinimus, kadangi žmonės ir priversti ilgai laukti, ir sąlygos įkalinimo yra nežmoniškos. E, turi būti skaidrios e, institucijos, kurios vykdo priežiūrą. Taigi aš bandžiau kažkaip tai tuos api, pasiūlymus, papildymo pasiūlymus apibendrinti. E, jie yra visi skirti tam, kad būtų pranešimas kokybiškesnis. Kitaip tariant, aš čia sudėjau savotiškus pliuso ženklus. Ir jeigu dabar viską sudėsime į pranešimą, tai tikrai e, jis taps nebevaldomu. Dabar mes esame tokioje fazėje, kai siekiame kompromisų ir bandome per įvairias temas sustiguoti visus dalykus taip, kad jie būtų nuoseklus. Didžiaja dauguma visi tie pakeitimai, kurie buvo pateikti, yra geri, kadangi jie yra skirti tam, kad būtų pagilintos kai kurios temos ir kad mūsų turimos priemonės būtų dar efektyvesnės. Dar viena labai aštri problema Aš priemiau e, poziciją savo e, tuo atžvilgiu. Sakykime, žiniasklaidos priemonėms ir e, kai kuriems ir kai kurioms uh, kitoms priemonėms gana sunku atlikti tą vadinamą name and shame. Gali e, būti taip, kad kartais bus įtrauktos tokios šalis, kurios, kurios nebūtina įtraukti. Sakykime, pavyzdžiui, bus pasiūlyta įtraukti Izraelį, aš tam nepritarsiu. Toliau sąrašas. Kodėl į tą sąrašą įtraukta viena šalis, o ne kita? Aš čia neturiu jokių apribojimų, kad įrašyta būtų Rusija, Kinija, kad jos būtų įrašytos tarptų šalių, kur kankinimai yra Tačiau yra dar ir kitų, be galo daug. Prisiminkite e, CŽV skrydžius į Europos valstybės. Vienas e, dalykas, kurį norėjau pakartoti ir pakartojau savo pranešime, yra Gvantanamo uždarimas. Gvantanamo e, kalėjime e, vyksta siaubingi dalykai, bet aš priminiau, kad jisai buvo pažadėtas uždaryta, uždaryti. Obama žadėjo uždaryti e, Gvantanamo kalėjimą, tačiau jisai taip ir liko neuždarytas. Taigi štai tokie dalykai yra minimi. Taip pat yra visai lė kitų labai gerų pakeitimų. Aš esu įsitikinusi, kad netgi vėliau dar e, bus pakeitimų e, priklausomai nuo to, kaip pakryps reikalai Sirijoje. Tačiau aš manau, kad šiame pranešime būtų geriau apsibrėžti kažkokias linijas, pasižiūrėti, ko mes norime, ką mes ketinime daryti, e, žiūrėti, kokiu priemonių norime reikalauti, ką norime dėja dėkti, kokią kontrolę ir panašiai. Ir kai kalbame apie kažkokią tai konkrečią šalį, reikia kiekvieną kartą į tą nurodytą šalį nuvykus domėtis, kokie poslinkiai yra kankinimų klausimais. Būtent taip gausime patikimiausios informacijos, kad galėtumėm atlikti vadinamąjį name and shame, kalbant apie konkrečią šalį, nesvarbu, kokią temą su ta šalimi siesime. Mums reikia turėti tam tikrus instrumentus, dirbant su įvairiomis šalimis, o kai su jomis dirbame, nieko met nereikia iš, e, išleisti iš akių tokio aspekto kaip, kaip kankinimai. Štai tokia mano kaip pranešėjos pozicija. Na ir žinoma, būtų gerai, jeigu tai daugumai pritartų dauguma parlamento ir jeigu ją pritar, e, patvirtintų mūsų pakomitetis. Aš siūlau tą ir padaryti. Tas pranešimas turi būti paremtas kaip galima vieningiau ir nenorėčiau, kad plenarinėme būtų pradėta ginčytis, e, kad tą ar kitą šalį reikia išbraukti iš, sąraš, iš sąrašo. Žinote, e, kaip, kokių ginčių gali kiltis. E, žinot, kartais e, man labai knieti kokią nors šalį paimti ir nurodyti, e, bet kita vertus nebūtinai to pranešimo tikslas buvo išvardyti šalis, tegu jos ir kelia kai kurių problemų. Kita vertus ir Europa nėra visiškai nekalta šituo klausimu. Štai ką norėjau šiandieną pasakyti, mes ir toliau esame pasirengę siekti kompromisu. Ačiū. From Kingagal, from the... Labai ačiū. Toliau Kinga Gal, PP šilnė pranešė, ponas Donskis ir kai kurie kiti kolegos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo minėta mūsų ankstesnėse diskusijose dėl šio pranešimo. Pranešimo projektas, kurį parengė ponė Kaisė, iš tikrųjų yra geras projektas ir pasirodė labai tinkamu laiku. Šiame komitete buvo pateikta daug pakeitimų, kolegos domisi pranešimu ir aš sutikčiau su pranešėja, kad daugelis pakeitimų pagerina pirminį tekstą ypatingai. Tekstą, kurį parengė pranešėja. Um, Turgės panu Hovit, um, jie įvertino tos pakeitimus ir mano, kad daugelis jų yra primtini, taigi mes manome, kad pranešimas turėtų išeiti geras. Uh, Mes galime palaikyti daugelį pateiktų pakeitimų, nors nemažai jų taip pat ir kartoja vien kitus. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų vertėtų parengti kompromisinius pakeitimus, kurie tekstą pagerintų, bet to esama tam tikrų pakeitimų, kurie galėjo būti formuluojami kiek kitaip, arba kurios galbūt reikėtų šiek tiek sušvelninti. Ta proga aš irgi pateikiau savo kompromisinių pasiūlymų Na, taip pat bus tam tikrų pakeitimų, kuriems EPP negalės pritarti, bet iš principo galėčiau pasakyti, kad e, su šitais pakeitimais pranešimas tikrai turėtų būti geras. Taip pat galėčiau visiškai pritarti tam, ką sakė ponia Kaiser, dėl to, kai, kad reikėtų įtraukti vaikų problemą. Nors e, be abejo kila klausimas, kiek tas E, persekiojimas internetu iš tikrųjų siejasi su žmogus teisų pažydimais ir kitam problemu. E, mes taip pat pritarėme Veronikai dėl jos komentarų apie tą naming and shaming, tai yra šalių įvardyjimą tam tikrose bloguosiuose juodosios rašuose. Jeigu jau reikėtų rinktis tam tikras valstybės, be abejo, aš pirmiausiai šiame kontekste galvočiau apie Šiaurės Koreją, tačiau uh, Manau, kad iš principo palaikytumėm tiesiog mūsų kolegės poziciją, kad apskritai neverta įvardinti jokių valstybių tokio pobūdžio e, pranešime. Čia turėtumėm susilaikyti nuo šito. Taigi dėkoju už galimybę pasakyti ir esu tikra, kad rasime gerų kompromisų. Panas Donskis. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešiai už pastangas rengiant šį svarbų ir e, labai reikalingą pranešimą, sunkia tema. Ir tema sunki ne tik dėl to, kad yra bendrų klausimų, nes visi mes sutarėme, kad e, kankinimo eliminavimas turėtų būti svarbus prioritetas. Tačiau dėl to, kad reikėjo paminėti įvairius niuansus, e, aš draugės su valdė kolegomis pateikiau pakeitimų, paminėdamas kai kurias iš tų sričių, kurių nebuvo projekte. Ir pirmiausia, norėčiau kreipti dėmesį į 50 pakeitimą, kur kalbama, e, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti žmogaus teisų gynėjams. Kadangi būtent šie žmonės yra labiausiai pasišventę e, žmogaus teisų apsaugai, demokratijos vertybėms ir jie labiausiai nukenčia. Jų šeimų nariai patiria daugiausiai pavojus. Taigi ir aš ir mano aldė kolegos mano, kad ES pareigūnai tiek vykdami į šalis, tiek ir aukšto lygio sutikimuose turėtų e, sistemiškiau kelti šių žmogaus teisų gynėjų e, problemą. Pirmiausia, tų te, žmogaus teisų gynėjų, kurie yra įkalinti, kur šeimas yra persekiamas. Na ir e, kalbant apie 127 pakeitimą, e, čia mes ragintumėm, kad es delegacijos saugotų žmogaus teisų gynėjų ir jų šeimų narių interesus, kada lankosi įkalimo vietos arba stebi teismo procesus. Uh, Taip pat e, dėl kankinimo aukų. Aš manau, kad tiek įdėčiai, tiek ir kitose e, instrumentuose, kurie paminėti 41 pataisoje, e, šitas klausimas yra keliamas, kadangi dažnai e, nacionalinės e, sveikatos priežiūros sistemos nėra pasirengusios e, spręsti kankinimo aukų klausimus. Ir labai dažnai tikimasi, kad būtent ES suteiks finansavimą šitokių nu, kankinimų kentėjusių žmonių gydimui. Na ir galų galia 21 pakeitime aš paminėjau, kad kankinimas gali būti tiek, tiek fizinis, tiek ir psichologinis. Ir aš norėčiau akcentuoti, kad E, psichiatrijos priemonės taip pat e, gali būti plačiai taikomos, e, stengiant palaužti žmogus teisų aktyvistus. Mes žinome daug pavyzdžių ne vienoje šalyje, kada tokie žmogus teisų aktyvistai tiesiog patalpinami psichiatrinės įstaigas, siekiant užkirsti kelią jų dalesniam aktyviam dalyvavimui šioje veikloje. Aš galėčiau paminėti ne vieną žmogų kuris e, buvo vienaip ar kitaip izoliuotas nuo visuomenės padalimytas į visas psichiatrinės įstaigas vien dėl to, kad jie buvo aktyvūs žmogus teisų gyniai. Aš labai tikiuosi, kad mūsų pateikti pakeitimai išplės e, šio, šiaip jau visais atžvilgiais, puikaus pranešimo e, apriepti ir pagerins jo kokybę. Ačiū, pandonskiai. Jūs užsiminėte apie psichiatrinės institucijos. Tiesą sakant, netrukus, e, kiek žinau, turi pasirodyti mūsų atskiras tyrimas dėl to, kiek posovietinėse valstybėse šita praktika yra paplitusi. Taip, labai trumpai jums leidus, e, iš tikrųjų, taip, e, kadangi mes turime nerimą kelčių pranešimų, kad tiek Rusijoje, tiek kitose posovietinėse valstybėse tai yra nerimą kelti tendencija. Psichinės priežiūros, psichinio gynimo įstaigos yra naudojamos psichologiniai prievartai ir kankinimui. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, labai šiltai norėčiau padėkoti ponai Dekaiser už darbą, kurį jie atliko. Aš norėčiau nuo tokio klausimo pradėti. Man atrodo, kad šiuo klausimu e, išsiskirs nuomonės, tai yra e, pranešimo, e, na sakykime, apimtis. Mes e, pritarėme apibrieščiai kankinimų e, ir kad tai susiję su ES politika bei žmogaus teisėmis. E, ES taip pat nori, kad būtų apibrėžta labai griežtai kietin, e, kankinimas. Pirmiausia, turi būti ketinimas kankinti, toliau kankinimas turi būti atliktas valstybės tarnautojo arba kito kokio nors oficialias funkcijas einančio žmogaus. Pakeitimai, kurie E, yra, kurie duoda nuorodą į e, konvenciją, eina teisinga linkme, tačiau man ir toliau susidaro toks įspūdis, kad e, dar tiksliau reikia apibriežti e, šiame e, pranešime tą dalį, kur kalbama apie vaikus. Pone Dekaiser jau kai ką patikslino ir norėčiau pasakyti, kad vaikų kankinimas yra absoliučiai nepriimtinas, tačiau man atrodo, kad tai, kaip tai yra surašyta pranešime, kartais gali kelti tam tikrą sumaištį. Ir aš norėčiau norėčiau pasinaudoti progą bei pateikti pranešimui labai konkrečių ehm, e, pasiūlymų. Sakykime, e, grasinimas ar tai šantažavimas e, socialiniuose tinkluose. Reikėtų tą paminėti pranešime, kad e, būtų paminėta e, bet jeigu jau minime kažką pranešime, tai tegul neišeina tie mūsų minimi dalykai iš um, kankinimo apibrėžimo rėmų. Mūsų frakcijos pakeitimai mes duodame nuorodą į kai kuriuos dokumentus, kurių trūksta, kai kurių institucijų, taip tame tarp ir uh, Europos parlamento Mm, į Ženevos konvenciją, į Stambulo protokolą. Aš mačiau, kad kitos frakcijos taip pat pasiūlė tas pačias nuorodas. Manau, kad čia problemų nekils. O dabar dėl pačios e, pranešimo struktūros. Aš manau, kad būtų gerai, jeigu remtumės e, pozityve, pozityvių požiūrių e, atiduodami duoklę e, nevyriausybinėms organizacijoms ir visiems asmenims, kurie kovoja prieš kankinimus. Taip pat reikėtų nurodyti, kaip ES ketina savo poziciją kankinimo atžvilgių sustiprinti. Aš manau, kad e, tekste tai reikėtų išryškinti labiau. Ir taip pat, žinoma, mes galime pakritikuoti ES kai kuriais atvejais, nes ES kai kuriais atvejais nedaro visko, ką galėtų padaryti, jį galėtų padaryti daugiau. E, taigi visos tos e, gairės, viskas, ką numatyta ES kankinimo atžvilgių turėtų būti E, suaktyvinta. Manau, kad tiek mano frakcijos, tiek kitų frakcijų pasiūlymai šia linkme yra geri. Toliau priekyba kankinimo instrumentais. Tie visi pasiūlymai, kurie su tuo susiję, yra geri, tačiau mes pateikėme dar kai kurių pasiūlymų, kad reglamentas dar geriau prisitaikytų prie realybės, e, kad e, liktų kuo mažiau atvirų durų padaryti kokioms nors išimtims. Pavyzdžiui, e, labai didelio mūsų dėmesio nusipelno kalinimo įstaigos ES, taip pat žinoma slapti kalėjimai, kuriuos statė CŽV, Guantanamo kalėjimas ir panašiai. Šiais klausimais taip pat visos frakcijos mums patarė, pritarė ir tai yra gerai. Dar kritikuojame kai, valstybės, kai kurias valstybės narės jų e, kovoje su terorizmu. Mes, e, tačiau nereikia būti šventiesiems už pačiuos šventuosius ir reikia parodyti, kad mes ir norime, ir galime padaryti E, viską geriau negu darome. Reikėtų, kad ES apsišvi, apsišluotų savo pačios kieme ir kad e, ka, ka, prieš baksnuodama trečiasis valstybės narės e, reikia, kad valstybės narės galėtų užtikrinti aukų, e, kankinimo aukų e, teises, užtikrindamos joms tinkamus teisinius instrumentus. E, įmonės ES parduoda kai kuriuos instrumentus, kurie gali būti panaudojami kankinimams. Taigi būtina tas įmonės kritikuoti. Toliau yra pakeit vertimai e, susijęs su, e, dar kiti pakeitimai susijęs su kankinimo aukomis. Aš manau, kad tikrai pasieksime konsensuso tarp visų politinių frakcijų ir ponios Dekaiser gerą tekstą dar labiau pagerinsime. Žinoma, reikia jį kai kur kai ką patikslinti. E, pranešimas geras ir manau, kad su šešėliniais pranešėjais mums pavyks jį dar labiau pagerinti. Počius. Dėkoju, nematau kitų pranešėjų. Taip pat nematau tų asmenų, kurie rengia nuomonės moterų teisų komitete ir vystimosi komitete, tačiau jūs tikrai jų nuomonės gausite ir galėsite jas atsižvelgti. Pas mus atvyko ponas Seri iš Žmogaus teisų ir e, demokratijos direktorato. Galbūt jūs norėtumėte pasisakyti šiuo klausimu. O vėliau jūs, ponė pranešėja, galėsite apibendrinti diskusijas. Taip pat Veronik, noriu pasakyti, kad tu nepavėlavai. Mes šiek tiek anksčiau baigėme svarstyti ankstesnį klausimą. Ponas Erik. Labas rytas, ačiū ponė pirmininkė už suteiktą žodį. Neturime daug pastabų. Šiuo etapu mes stebime šias diskusijas nuo pat jų pradžios. Mes palaikome šį pranešimą esame savo pastabas teikę jau ankstesniuose posėdžiuose, ankstesnėse diskusijose, taigi stebėsime, kaip e, plėtosis diskusijos, e, koks pranešimas bus e, patvirtintas ir kaip bus įgyvendinami jame pateikti reikalavimai. Daugiau komentarų neturiu, ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie vykusias diskusijas. Jūs pradžioje sakėte, kad tai nebus nauja, naujas sensacingas pranešimas. Tačiau jeigu kovojame su kankinimu, tai labai prasminga sutelkti dėmesį į tuos dalykus, kurie nėra sensacingi. Visi sutinkame, kad reikia panaikinti kankinimus, reikia su tuo kovoti ir svarbu, kaip visą tai įgyvendinti. Taigi iš esmės aš galiu pasakyti, kad šis pranešimas yra labai aktualus ir labai svarbus. Aš neperskaičiau jo išsamei, bet manau, kad jis prisidės prie ES veiksmų kovojant su kankinimais tarptautiniu lygiu. Aš norėčiau paminėti keletą pavyzdžių. Aš nenorėčiau, kad jie nuskambėtų kaip pakeitimai, bet vienas yra susijęs su mirties bausme ir tam tikrų nuodų pardavimu, kurie yra naudojami įvykdant mirties bausmes. Žiniasklaidoje praėjusią savaitę buvo kalbama apie tai, kad Ohajuje buvo įvykdyta mirties bausmė, naudojant serumą, kuris buvo pagamintas JAV. Anksčiau jis nebuvo testuojamas su žmonėmis, tik su gyvūnais. Ir pasigirdo nuomonė, kad to nederėtų daryti, tačiau mirties bausmė buvo įgyvendinta ir jis mirė ne per 10 minučių, taigi jis iš tiesų kankinosi. Taigi e, manęs buvo paklausta, ar mes ES nesame už tai atsakingi, nes mes kalbėjome apie tam tikrų priemonių, kurios buvo naudojamos anksčiau eksportą ir po tam tikro NVO spaudimo šita įmonė nebeparduoda šios medžiagos jungtinėms valstijoms, kad jos naudotų ją mirties bausmėms vykdyti. Aš manau, kad reikėtų visų pirma kalbėti apie Europos parlamento sėkmę. Įmonė išanalizavo šio profofolio skleidimo e, sistemą ir kai vaisinė pardavė šią medžiagą kalėjimui, sulaukė atsako, kad nebegalima eksportuoti tos medžiagos. Iš esmės tai yra medicininis preparatas, bet jo vartoti negalima. Taigi aš manyčiau, kad tinkamiausias būdas būtų atsisakyti mirties bausmės apskritai. Ir E, labai svarbu, kad mes svarstome tokius dalykus. Aš suprantu, kad jūs nenorite savo pranešime minėti daug valstybių. Vokietijos žiniasklaidoje e, buvo kalbama apie Europos žmogaus teisų ir konstitucinių teisų komiteto ataskaitą apie sisteminius kankinimus, kuriuos e, Junktinės karalystės kariai vykdo vasaroje karinio įsikišimo metu. Ir pranešimas yra svarus, jis susilaukė tarptautinio baudžiamojo teismo dėmesio ir teismas priėmė šią ataskaitą ir dabar tirs padėtį. Aš kalbu dabar ne kaip šešėlinė pranešėja. Jūs tiesiog minėjote, kad reikia ir parlamente tvarkytis. Todėl manau, kad šis atvejis yra svarbus ir norėjau jį paminėti. Galiausiai EIVT atstovui noriu pasakyti ir ponas Donskis tą minėjo. Labai svarbu, kad ES ir toliau finansiškai remtų kankinimo aukų centrus. E, tokie tinklai yra sukurti Bruselėje ir jiems labai reikalinga ES parama tiek ES, tiek ir už jos ribų. Veronik, prašom. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord euh, remercier les collègues pour. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau taip pat padėkoti kolegoms už pastabas ir pasakyti jiems, kaip jau ne vieną kartą sakiau, e, su didžiaja dauguma mm, pakeitimų sutinku, ponas Kininakis e, pasiūlė daug pakeitimų, kiti irgi, jokių e, problemų dėl to nekyla. Kitas, kita problema yra, kaip tuos pakeitimus visus sudėti. Kartais galbūt reikia kaip kurias formuluotės pakeisti, pasižiūrėti, gal viena būtų gražiau ar geriau negu kita ir panašiai. Bet e, iš esmės manau, kad nei vienam iš šešėlinių pranešėjų priekaištų neturiu. Labai puikiai, ponia, jūsų susirūpinimą e, suprantu, e, kai kuriuos e, pakeitimus dar įterpti dėl moterų ar dėl kitų dalykų. E, manau, kad čia tikrai galime susitarti. Pone Dabismaker, jūs daug ką ištrynėte, todėl man kyla rūpeščių. Ir dabar aš galvoju, ar tose vietose, kur jūs ištrynėte. Norite, kad teksto neliktų, ar norite, kad kažkas kitas būtų įrašyta. Nes kartais, jeigu norima ištrinti e, paragrafą, aš rašau minuso ženklą, bet jūs kažką ištrynėte, neparašėte, reikia kažką įrašyti ar ne. Manau, kad greitai labai tas bus padaryta. E, čia yra vienintelis toks atvejis kur skaitau ir galvoju, kodėlgi jisai išbraukė tą ar kitą dalyką. Man atrodė, kad ten visai gerai. Uh, E, na, bet pasižiūrėsime viską papunkčiui, panagrinėsime, padiskutuosime kartu su asistentais apie tuos atvejus, e, kai kai kas ištrinta ir mane šiek tiek sutrikdė. Dabar dėl to, ką jūs sakote, ponė pirmininkė. Jūs visiškai teisi ir aš taip pat manau, kad reikėtų eiti prie labai konkrečių dalykų. Mūsų diskusijose, e, mūsų spaudos konferencijose, žiniasklaidoje turime pateikti iliustracijas, o jų mums tikrai netrūksta. Netgi pranešime aš norėčiau duoti nuorodą į kokį nors pranešimą, kuris nurodo tokią ar kitokią praktiką ir panašiai. Bet norėčiau vengti nurodyti atskirus atvejus patenkančius į e, tuos rėmus. Nes jeigu iliustruojama bus per daug, iš tiesų kils didžiulis disbalansas e, ir aišku politinių gali kilti problemų. Tai ne jūsų, nei mano atvejais, bet tokių dalykų kaip naming and shaming man e, gana baisu ir subtilu panaudoti, kadangi ne visi pritarė vienam ar kitam nurodymui ir panašiai. Na, kalbant apie klasifikaciją, taip. Bet kalbant apie tuos instrumentus, kurių nereikėtų pardavinėti, nes jie gali būti panaudojami kankinimui, tai reikėtų panaud, pa, paminėti ne atvejus, o konkrečius produktus, konkrečius instrumentus, kad e, būtų aišku, apie ką konkrečiai kalbame. nes nurodyti produktą tai nereiškia neimink and shaming. Tiesiog nurodyti produktą reiškia, kad štai šituo daiktu galima kankinti arba kankinimą. Štai apie ką reikia diskutuoti. Pirmininkė, ačiū. Aš norėčiau Jums priminti, kad žinoma dirbsite su kompromisais ir Balsavimas FAT bus 6 spalio Strasburgė. Ir tada kovo mėnesį e, pranešimas keliaus į plenarinę sesiją. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Kalbėsime apie žmogaus teisų situaciją, skubius atvejus, išklausysime EIVT atstovų nuomonės, apžvelgėme skirtingas šalis ir šį kartą mes išklausysime apie padėtį Maroke. Viena vertus vyksta labai aiškus reformų procesas, jį vykdo Maroko šalies vyriausybė ir buvo parengta nauja konstitucija, 2011 metais jį buvo patvirtinta. Kita vertus, mes matome, kad esama labai rimtų problemų įgyvendinant konstituciją, e, kyla problemų dėl žiniasklaidos laisvės. Yra vienas konkretus atvejis ir mes norėsime iš EIVT daugiau išgirsti apie padėtį Maroke ir konkrečiai apie svarbiaus žurnalistės Ali Anusla padėtį. Kiek žinau, ES ir Maroko pakomitetis yra, sureng, e, yra numatę surenkti sustikimą asociacijos susitarimo rėmuose. Jis buvo planuotas surenkti sausio mėnesį, tačiau atrodo, kad įvyks vasario mėnesį ir galbūt jūs taip pat galėsite papasakoti apie tai, kaip sprendžiate žiniasklaidos laisvės klausimą. parlamente pirmininkų suiga nutarė siūsti ad hoc delegaciją iš AFET komiteto į vakarų Saharą ir Šiuo metu mes tam rengiamės, kai delegacijos atstovai grįž, galbūt surenksime bendrą pasus, posėdį su AFETO komiteto nariais ir išgirsime jų nuomonę. Dabar labai svarbu išklausyti jūsų jūsų nuomonės apie Maroką. Pas mus yra atvykusi ponia Gosija Lašut. Lahut. Prašom. Yes, thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė, labas rytas visiems. Kaip jūs ir sakėte, žmogaus teisų, demokratizacijos ir valdymo pakomitečio posėdis įvyks vasario 10 dieną. Vienas iš pakomitečių e, pagal ES Maroko asociacijos sutartį yra sukurtas ir aš norėčiau pristatyti to posėdžio darbo tvarkę, kad pamatytumėte, kokius klausimus mes svarstysime ir galbūt išsameu aptarsime tuos, kuriuos paminėjote jūs. Šiuo metu mes konsultuojamės su Maroko valdžios institucijomis, kad darbo atvarkė būtų galutinai patvirtinta ir mes mamam e, darbo grupiai taryboje teikiame šią darbo atvarkę, kad gautume pastabas ir komentarus. Taip pat Rabate ir Briuselėje organizuojame pilietinės visuomenės konsultacijų susitikimus. Tas, kuris vyks Briuselėje, yra numatytas kitai savaitai. Pakomitečio teminė sesija bus skirta išraiškos laisviai ir mes išsamei svarstysime be kitų klausimų taip pat ir alienusla atvejį. Taip pat kalbėsime apie asociacijų laisvę, apie pažeidžiamų asmenų teisės, moterų teisės, migrantų teisės, kaip žinote, esama naujų aspektų, kalbant apie Maroko imigracijos politiką. Taip pat per pastarosius metus stebime teigiamų poslinkių mirties bausmės klausimų. Aš manau, kad praėjusią savaitę e, daugumos ir opozicijos atstovai parengė teisės akto pasiūlymą ir ji pateikė vyriausybės generaliniam sekretoriui. Šis teisės aktas yra susijęs su mirties bausmės panaikinimu, keičiant ją kitai, kitomis bausmėmis. Aš taip pat norėčiau Jums priminti, kad nuo 14 metų iki 16 metų Marokas yra Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos narys. Tai yra teigiamas dalykas ir tai leis mums sėkmingiau bendradarbiauti su Maroku dėl žmogaus teisų. Du klausimai, kuriuos aš norėčiau akcentuoti, yra šie. Vienas iš jų yra susijęs su Lakome e, redaktoriaus Ali Anusla padėtimi jo bylos nagrinėjimas turėjo būti pradėtas gruodžio 23 dieną, tačiau buvo atidėtas iki vasaro 18 dienos. Žinoma, mes svarstysime šį klausimą pakomitečio posėdyje. ES labai aktyviai veikia, kreipėsi į Maroką ES e, ambasadorius visų ES valstybių narių e, vardu kreipiasi į valdžios institucijas, į teisingumo ir užsienio reikalų ministrus ir surengia susitikimus su teisės ekspertais bei tais, kurie yra susijęs su žiniasklaidos klausimais. Code de la Presse, e, žiniasklaidos įstatymas taip pat yra labai svarbus. Mums reikės imtis priemonių, kad šis procesas pasistumėtų į priekį. Noriu paminėti, kad gruodžio mėnesį ES Maroko asociacijos taryba atsižvelgia į tai, kad buvo patvirtintas 13-17 metų veiksmų planas Ir vienas iš veiksmų plano prioritetinių veiksmų yra žiniasklaidos kodekso patvirtinimas iki šių metų pabaigos. Tai yra dar vienas klausimas, kurį svarstysime pakomitečio posėdėje. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie konstitucinę reformą, 2011 metais buvo patvirtinta konstitucija, tačiau ją gyventinant kilo įvairių sunkumų. Mes turime pasakyti, kad praėjusiais metais e, buvo formuojama Marokė vyriausybė, procesas vyko sunkiai, pusę metų e, vyriausybė buvo perinamojo laikotarpio, nes nuolat keitėsi koalicijos partneriai. Mes manome, kad e, po 2013 m. spalio mėnesio pasikeitimų viskas pagerės ir reformos bus įgyvendinamos sparčiau. Taip pat ir tos, kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis. Manau, tiek iš mano pusės būtų. Ačiū. Pirmininkė, ar nariai turi klausimų? Jeigu ne, aš pati turiu keletą klausimų. Kaip praėjusį kartą svarstame padėtį Maroke, Prisimenu, kad žiniasklaidoje buvo kalbama apie atvejį, apie merginos e, išžaginimo atvejį. Ir įstatymuose yra tokia nuostata, jeigu tu išteki už žagintojo, tai e, tas kaltasis nebus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Iš tiesų e, buvo padaryti teisės aktų pakeitimai. E, jie buvo sušio laikinti, daugiau dėmesio skiriant e, aukai, o ne kaltinamajam. E, vasario mėnesį e, žmogaus teisų teisingumo komisija, kuri yra parlamento dalis, balsavo, kad būtų atšauktas šis 475 straipsnis. Tačiau taip pat sakoma, kad Žemutiniuose rūmose yra numatytas e, balsavimas dėl šios pastraipos. Kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu? Ir antras mano klausimas, Imanek grupės nariai, jie domisi globalizacijos klausimais ir jie man pasakė, kad jau keletą metų tęsiasi konfliktas tarp moterų teisų aktyvistų ir tų, kurie teikia mikro kreditus mažas pajamas turintiems. Ir jau 2011 metais buvo kalbama apie korupcijos atvejus šioje mikrokreditus teikiančioje organizacijoje. Aš matau, kad jūs linksite, taigi turbūt esate su tuo susipažinusi su šiuo klausimu. Taigi tos dvi moteris koordinatorės, kurios dirbo grupėje ginančioje nukentėjusius nuo tos įstaigos, sako, kad yra daug moterų, kurios negali išmokėti pasiimtų kreditų ir yra įsiskolinusios, dabar joms grėsia bylos ir gali būti, kad jos bus įkalintos penkeriems metams. Ir byla yra numatyta svarstyti sausio 28 dieną. Ar jūs žinote šį atvejį ir ar jūs stebite ar ši informacija yra teisinga, ar teismas veikia nešališkai, ar esama politinio kišimosi. Dėl 475 klausimo aš norėčiau e, keletą žodžių tarti. Jūs taip ir yra, kaip jūs sakėte, dėl tarptautinio spaudimo, įvairių asociacijų spaudimo, taip pat moterų mobilizavimusi Maroke šis straipsnis buvo atšauktas balsavo parlamentas ir teisingumo komitetas, dabar jis turi būti patvirtintas plenarnėje sesijoje. Aš norėčiau kreiptis į Europos parlamento narius, kurie palaiko ryšį su Maroko atstovais, kad jūs taip pat paspaustumėte, kad būtų atšauktas šis siaubingas straipsnis. Tai yra visiškai aišku. Tai nėra esminė problema, žinoma, tačiau turime išlikti budrus. Ir šie klausimai, žinoma, kalbant apie moterų teisės, liks mūsų nuolatinėje darbo tvarkyje. Toliau dėl mikrofinansavimo. Du žmonės, aš manau, moteris ir vyras, imasi veiksmų ir kelia šį atvejį. Reikėtų taip pat kalbėti ir apie palūkanų normas, kurias siūlo tos institucijos. Palūkanų normos siekia maždaug 70 procentų. Ir šie du judėjimo lyderiai yra susidūrę su jiems pateiktais kaltinimais. Lapkričio mėnesį mes E, nagrinėjome šį klausimą. Dėkuoju Jums, kad iškėlėte šį atvejį. Aš kreipsiuosi į savo e, kolegas ir pasteirausiu, ar vykstama bus į bylos nagrinėjimo procesą, kuris yra numatytas po vienos savaitės. Taigi mes stebėsime, kaip plėtosis šis atvejs ir ši byla. Pone Veržia, prašom. Oui, mais rapidement, parce que les sujets sur lesquels je voulais intervenir. Labai trumpai, nes e, ta tema, kuriame reikia pasisakyti, jau yra jūsų minėta. Jeigu teisingai suinformuota, tai valsuojama dėl 475 straipsnio. Atrodo, buvo šiandieną Marakeše, buvo labai e, mobilizuoto, labai mobilizavosi Marakešo moterys, Maroko moterys. E, tai yra labai svarbi tema tame tarpe ir Maroko e, parlamentui labai e, piliečiai domisi šiuo klausimu, labai mobilizuojasi, e, viskas susijęs su ta ataka ir Europos delegacija Marokė šį klausimą seka, kadangi labai daug moterų nukentėjo nuo. Plėšimų, e, bent jau sukčiavimas tai vyksta ir man atrodo, kad E, Maroko institucijos neskiria tam deramo dėmesio, kadangi Bet šiaip viršūnių viršūnė yra ta, kad e, e, sukčiavimo, sukčiavimą patyrę asmenys patys atsidūrė teismuose. Dėl E, kalbos e, laisvės kyla problemų ir blogeris žurnalistas taip pat yra areštuotas. Čia turėtų vėlgi ES e, tarti savo žodį, kadangi Marokas negali teikti, jog žmogaus teisų padėtis gerėja, jeigu kenčia, žmog... jeigu kenčia žodžio laisvė ir jeigu įkalinami žurnalistai dėl tokių dalykų kaip E, žodžio laisvė. Taip kad čia kyla didžiulis prieštaravimas. Okay, then finally, Madame Vahut. Pagaliau. Dar patikslinsiu. Ponas Ani Alunsle, jeigu jūs jį turite galvoje, tai jis yra paleistas e, saly, salyginoje laisvėje. So, then, and... okay. Dėkoju. <clears throat> Dėkoju, kad atvykote ir manau, kad nors tai nėra labai ilga tema, bet visada yra naudinga išgirsti jas e, naujienas apie patį įvairius šalise. Išgirsime netrukus taip pat panašią informaciją apie Egiptą ir Tunisą. O dabar ryto sesija skelbiu baigta. Po pietų pradėsime uždarą posėdį. E, kalbėsime apie žmogus teisų Rusijoje padėtį, trečią valandą. ES Rusijos dialogo žmogus teisų klausimus ir paskiau kalbėsime jau e, atvirame posėdėje apie žmogus teisės Rusiją ir kai kurius kitus dalykus su žmogus teisėmis.